sveikinu abu kolegas. E, kolega Brys Ortefe pateikė pirmininkui e, prašymą dėl jo imuniteto ir privilegijų gynimo, nes vyksta teisminis procesas Paryžiuje. Ir aš pagal 7 straipsnio pirmos dalies e, nuostatą e, e, Teisinių reikalų komitetui pavedu spręsti šį klausimą. Taip pat MPL komitetas mane, atsiprašau, pirmininkų suiga mane informuoja.